Buongiorno. Labą dieną. Buongiorno. Labą dieną. Prašau visų susėsti. Dėkuoju. Vorrei ricordarvi che... Norėčiau priminti jums, kad salė 5, 3, e, atsiprašau, HPS 0350 yra prijungta prie šios salės ir joje gali būti tie parlamento nariai, kurie neras vietos šioje salėje dėl taikomų atstumo taisyklių. Ir norėčiau paprašyti čia plenarnių posėdžių salėje esančios parlamento narius susėsti į tas vietas, kurios yra pažymėtos jų pavardę. Visi kiti parlamento nariai turės susėsti kitoje salėje. Taip pat norėčiau priminti Jums, kad Jūs galite pasirašyti dalyvavimo da, a, sąraše, kurie yra prie da, vis, a, abiejų salių įėjimo Ir taip pat noriu pasakyti, kad nepaisant to, kad tie, kas kalbės plenarime posėdėje, galės nusimti apsauginę kaukę. Taigi, Pradedame šiandienos neįlinį plenarnį posėdį. Skelbiu, kad 2020 m. gegužės 15 d. nutraukta plenarinė sesija yra atnaujinta. Gegužės 14, 14, 14, 15 dienų posėdžių protokolai ir patvirtinti teisės aktai jums buvo išplatinti, ar bus pastabų dėl jų? Ne, pastabų nėra, tuomet protokolas yra patvirtintas. Dabar keli pirmininko paskelbimai. Eker frakcija pranešė man, kad vieną jos narį nurodytojo delegacijoje pakeis kitas frakcijos narys. Ir šis sprendimas bus rašytas į šiandienos posėdžio protokolą ir jis įsigalios iš karto po šio skelbimo. Taip pat norėčiau pranešti parlamento nariams, kad da, da, pagal parlamento darbo tvarkos taisyklių 79 straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašiau septynis teisės aktus patvirtintus pagal įprastinę teisėkuros procedūrą per praeitą plenarnę sesiją. Ir šių teisės aktų pavadinimai bus rašyti į šiandienos dienos protokolą. Dabar periname prie šiandienos dar, darbo tvarkės. Ir noriu pasakyti, kad pirmininkų suvaigos gegužės 19 dieną pagal darbo tvarkos taisyklių 157 straipsnį patvirtintas galtinis darbo tvarkės projektas buvo išplatintas. Negavau ne vieno prašymo jo keisti, taigi laikau darbo tvarkės projektą patvirtintu. Mūsų darbo tvarkėje yra numatyta diskusija dėl komisijos ir tarybos pareiškimų dėl ES ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinio. Norėčiau priminti gerbimiems parlamento nariams, kad mes negalėsime per šią diskusiją taikyti nei procedūros prašau žodžio, nei leisti kelti mėlynosios kortelės. Norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusią komisijos pirmininkė ponę van der Leyen ir taip pat e, visus kitus atvykusius e, komisijos narius. Dėkuoju Jums už dalyvavimą šiame posėdėje. Dabar norėčiau suteikti žodį de, a, ministrai porniai Brnirnieč, kuri kalbės pirmininkaujančios, tarybė pirmininkaujančios šalies vardu. Prašom. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, dėkoju Jums už galimybę porą žodžių pasakyti apie naują ekonomikos gaivinimo priemonių rinkinį, kurį šiandien pateikė Europos komisija. Ką tik gavome šį dokumentą ir diskusijos ką tik prasidėjo. Ir todėl Jūs ko gero suprasite, kad aš negaliu įsamei komentuoti šio pasiūlymo tą galėsime padaryti kitą kartą. Dabar galiu tik tai priminti, kad pirmininkaujant, norėčiau pasakyti jums, kaip pirmininkaujantį šalis ketina toliau dirbti ir ko mes tikimės. Taigi mūsų lūkesčiai. E, balandžio pabaigoje e, šalių vadovai nusprendė kurti ekonomikos gaivinimo fondą, kuris e, yra nepaprastai reikalingas ir turi būti sukurtas nedelsant. Tikimasi, kad šis fondas turėtų būti pakankamo dydžio, jis turi būti skirtas atskiriems sektoriams ir turi padėti tiems regionams, kurie labiausiai nukentėjo nuo šios beprecedentės krizės. Todėl komisija turėjo išnagrinėti, kokie yra poreikiai ir parengti kuo skubiau pasiūlymą, kuris padėtų mums reaguoti į dabartinius iššūkius. Komisija taip pat turėtų paaiškinti, kaip tas fondas bus susijęs su daugiametė finansinė programa, kuri turėtų būti pakoreguota anot vadovo atsižvelgiant į įvykusią krizę ir jos padarinius. Komisija parengė uh, plataus užmojo paketą, kuriame yra nurodyta daug horizontalių pasiūlymų. Politinės gairės buvo labai aiškios. Ir delegacijose įvertins šį pasiūlymą ir diskusijos, kaip minėjau, jau prasidėjo. Dabar norėčiau pakalbėti, kaip mes ketiname dirbti. Čia svarbiausias žodis yra skubumas. Praeitą mėnesį vadovai pabrėžė, kad jie yra pasiruošę, įsipareigoję susitarti tai kuo skubiau. Visi žinome, kad laiko lieka vis mažiau ir mes turime žengti į priekį kuo skubiau. Mūsų ekonomikai reikia paramos ir to tikisi iš mūsų mūsų piliečiai. Todėl mums visiems tenka atsakomybė dirbti su komisijos pasiūlymu nedelsant. Europos reikalų e, ministrai aptarė ekonomikos ir socialinio modelio gaivinimo planus. Taip pat e, aptarė, kaip bus koreguojama daugiametė finansinė programa. Apie tai mes kalbėjome vakar. Be to, mūsų darbo tvarkėje, kurie per darbo tvarkėje, taip pat atsirado naujas punktas e, kuris kaip tik yra skirtas šiandien pateiktam pasiūlymui aptarti. Be abejo, reikės taip pat e, surinkti ir techninius šio pasiūlymo aptarimus. Ir taryba visais ligmenimis pradėjo šiandien darbą visais įmanomais būdais. Ir be abejo, mes norime atsižvelgti į Europos parlamento nuomonę ir mes Atidžiai išnagrinėjome per praeitą plenarinę sesiją patvirtintą rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos, nuo savų išteklių ir ekonomikos gaivinimo plano. Taryba ir Europos parlamentas turėtų toliau glaudžiai bendradarbiauti tiek horizontaliais, tiek sektoriniais klausimais. Todėl aš norėčiau šiandien pasinaudodama šią progą priminti Jums, kad vyksta daugybė diskusijų šiuo metu. Kalbame ne vien apie daugiametę finansinę programą. Ir todėl mes turime dirbti kuo skubiau. Turime padaryti kuo daugiau pažangos įvairiuose sektoriuose, sprendžiami sektorinius klausimus. Negalime dėlsti. Studentai, MVI, vietos valdžia ir visi kiti tikisi mūsų paramos. Jie tikisi, kad jie galės pradėti gyvendinti savo projektus kuo skubiau. Tai bus naudinga tam, kad galėtų atsigauti ir mūsų regionai, ir ekonomika, ir, ir mūsų visuomenė. Mes tikimės, kad jūs galėsite atsižvelgti mūsų prašymą. Dėkoju. Dėkoju, ministrai. Dabar suteikiu žodį Europos komisijos pirmininkai poniai von der Leyen. Prašome. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamento nariai, Europa yra kartų istorija ir kiekviena Europos karta turi savo istoriją. ES kuriejų kartos istorija apėmė e, testinės taikos kūrimą, e, kad būtų galima ne, pamiršti e, katastrofą atnešamą skausmą. Po to paskesnių kartų istorija - tai gerovės kūrimas, vidaus rinkos kūrimas ir Europos bendros valiutos steigimas. Tai taip pat buvo mūsų Europos šeimos subūrimo istorija. E, suburiant brolius ir seseris, priimant, pasveikinant e, mūsų brolius ir seseris čia, ES širdyje. Visos šios kartos ir e, visos, visi sėkmės atvejai pasiekti kovos dėka E, ir visi, visus įkvėpė ankstesnės kartos. Ir visada buvo pasirinkimas arba priešintis bendram sprendimui arba eiti drauge, puoselėti vieną viziją ir e, siekti tų pačių ambicijų, eiti tuo, e, siekti to paties tikslo. Ir tais svarbiausiais momentais mes visada pasirinkdavome ir nuspręsdavome eiti drauge kartu priekin. Nes Europai e, ryštingiausios, drąsiausios priemonės visada e, pasirodydavo esančios tinkamiausios. Būtent taip sukūrėme taikos sąjungą, gerovės bendryje, kuriai precedentų nėra pasaulyje. Gerbiami nariai, šiandien yra mus apibrėžiantis istorijos momentas. E, viskas prasidėjo nuo viruso, kuris yra toks mažas, kad, nei, kad jo net negali matyti, tačiau virto milžiniška ekonominė krize, kurios nepastebėti neįmanoma. Unikalus mūsų gyvenimo modelis, e, kurį kūrėme 70 metų, dabar susiduria su iki šiol neiškilusiais iššūkiais. Bendras, bendra, bendroms Europos gerybėms, kurias draugę sukūrėme, iškilo pavojus, jos naikinamos, iškilo pavojus viskam, ką kūrėme drauge. Todėl reikia e, atgaivinti bendrąją rinką, reikia kai ką atkurti. Reikia visiškai uh, užtikrinti, atkurti keturias pagrindinės laisvės. Krizė uh, atsiliepė visoms šalims, jos poveikis juntamas visur. Ir visų šių problemų atskirai individualios šalis ne, neišspręs. E, jeigu bankrutuoja įmonė vienoje šalyje. Ji šiuo atveju niek, jis susilpnina ekonomiką kitoje šalyje. Tai liečia mus visus ir tai, kas vyksta, yra daug didesnis dalykas, nei mes kiekvienas atskirai. Tai yra Europos istorinis momentas. Matome, kas vyksta visose valstybėse narėse. E, e, skirtumai, atotrukis didėja reikia subalansuoti tenkančią naštą visiems. Ir vėlgi dar kartą mums iškilęs tas pats pasirinkimas iš dviejų variantų. Arba da, veikiame atskirai vieni, palikdami e, šalis, tautas nuo šalyje, susitaikydami su tuo, kad vieni turi kažką, kiti kažko neturi, arba einame drauge, e, pasiruošėme tam šuoliui ir drauge vedamės visi žmonės, kad pasiūlytame kai ką nu, ateities kartoms. Man pasirinkimas yra paprastas. Aš noriu žengti šį drąsų, ryštingą žingsnį drauge. Europos pozicijos yra unikalios. Ji turi galimybę investuoti į bendrą atsigavimą ir atgaivinimą, į bendrą ateitį. Mūsų bendrijoje žmonės, tautos ir įmonės e, pasitikė vieni kitais ir yra priklausomi vieni nuo kitų. Mūsų sąjungoje sanglauda, konvergencija ir investicijos atneša naudos visiems. Ir mūsų sąjungoje mes žinome, kad pačios drąsiausios priemonės yra tinkamiausios ateičiai. Būtent todėl komisija šiandien teikia pasiūlymą dėl ES ekonomikos gaivinimo priemonių pavadinimu naujos kartos Europa, jo vertė 700 milijardų eurų. Tai bus papildomas fondas šalia 1,1 trilijono eurų biudžeto. Kitos kartos Europa, draugė su DFP, iš viso turės 1,8 trilijonus eurų šiandienos pasiūlyme, pagal šiandienos pasiūlyme tai atitinka 540 milijardų eurų apsauginių priemonių biudžetą, dėl kurios sutarė parlamentas ir taryba. Ir taip mūsų pastangos gaivinti ekonomiką iš viso apims sudarys 2,4 trilijonus eurų. Gerbiami nariai, norėčiau paaiškinti, kaip naujos kartos ES funkcionuos. Lėšas gausime laikinai pakeitę nuosavųjų išteklių ribas, leisdami komisijai užsitikrinti labai aukštą kreditų reitingavimo institucijų reitingą ir skolintis rinkose. Tai yra išimtinės aplinkybės e, susidarė iki šiol nepatirta krizė kitos kartos ES investuos į mūsų socialinių sistemų atkūrimą, sieks apsaugoti vidaus rinką, su, pasiekti, kad, e, balanso, kad, kad, kad balansas Europoje vėl būtų subalansuotas. Ir turime ryštingai eiti priekin, rinktis ekologiškus e, ekologišką skaitmeninę ir atsparę ateitį, nes tai yra ateities kartų Europa. Ka, kar, Tai karta, kuri, kur, kuri yra susijusi tarpusavėje su visais, visoje planetoje, su aiškia vizija, užtikrinti o, galimybę gyventi oriai ir užtikrinti teisin, įstatymo viršenybę. Tai ES pasiryžusi pareikalauti, kad vyriausybės atsiskaitytų, kaip jos kovoja su klimato kaita. E, tai idealizmo Europa ir tai tikėjimas, kad e, ES gali siekti gyventi geriau ir turi tai daryti. Taigi, ne tik reikia solidarumo ir įveikti šiandienos problemas, aš noriu pasiūlyti rytojaus kartoms planą. Taip, šios krizės poveikis reiškia, kad reikia investicijų, beprecedentinio masto investicijų šiandien. Tačiau darysime tai užtikrinsime jas taip, kad ateities Europos kartos galės rytoj naudotis šio plano e, vaisiais. Mes ne tik sieksime apsaugoti 70 metų pasiekimus, bet siekti, kad ES būtų klimato požiūrių neutrali, suskaitmeninta, e, socialiai besirūpintanti ir svarbi pasaulinė veikėja. Kad tai būtų įmanoma, kitos kartos ES savo e, didžiulę finansinę galę panaudos, kad investuotų į bendrus ES prioritetus įvairias programas. Gerbiami nariai, aš visada e, siekiu užsitikrinti, kad parlamentas turėtų galimybę išsakyti savo svarbę nuomonę dėl svarbiausių ES sprendimų. Siūlau ši, šias investicijas per šis siūlymas per e, investuoti per programas ir į biudžetą ir pasiekę šio tikslo. Taip atkursime vidaus rinką e, inovacijų, gerovės ir galimybių E, įrankį. Visos valstybės turi investuoti į technologijas, kurios užtikrins atsigavimą per naujas inovacijas ir švarias technologijas. Kitos kartos ES sustiprins Europos žalėjį susitarimą ir Europos horizonto programą ir mes investuosime į svarbiausias infrastruktūros programas. E, penktos kartos e, interneto ryšio sklaidą. Taip pat norime, kad e, siekiant šių tikslų niekas neliktų nuo šalyje. Kitos kartos ES užtikrins e, daugiklio efektą e, pertvarkos fondui. Ir to, tuomet Europos, nė viena ES valstybė narė nereikės rinktis, ar reaguoti į krizę, ar investuoti į žmonės. Kitos kartos ES bus didesnė Erasmus programa, daugiau paramos jaunimui. E, bus galimybė žmonėms įgyti reikalingus įgūdžius, pers, įgyti reikalingus naujus įgūdžius. Kitos kartos ES padės visiškai e, solidžioms finansiškai įmonėms, kurios dešimtmečiais priminėjo tinkamus sprendimus ir kurios dabar susiduria su e, rizika, nes kitų konkurentai kitose valstybėse narėse turi daugiau galimybių pasinaudoti valstybės lėšomis. Investuosime į svarbiausias ES technologijas, kad tiekimo grandinės būtų atsparesnės. E, ta ateities Europa užpasieks, kad Europa būtų priekyje, e, pavyzdžiui, žaliosios inžinerijos bei kitose sritise. Taip pat mūsų sistemos taps atsparesnės, mastant apie ateities krizės. Tai bus bendra Europos gerybė ir tai atskleis tikrąją apčiuopiamąją buvimo Europos Sąjungos nare vertę. Ir savininkais mes būsime visi šio plano. Euro, Europos komisija e, užtikrins 750 milijardų eurų tam planui. Iš tų, šitos sumos 500 milijardų bus skirta dotacijoms, 250 milijardų paskoloms ir tos, tos paskolos bus skirtos valstybėms narėms. Ponas ir ponai, tos dotacijos, noriu paaiškinti, yra mūsų investicija bendra į ateitį. Jos nieko bendro neturi su ankstesnėmis valstybių narių skolomis. Tos dotacijos bus skirstamos per EU E, biudžetą e, pagal, bus paskirstamas tarp šalių pagal nustatytą formulę. Dotacijos e, bus investicijos į mūsų europinius prioritetus, bendrosios rinkos stiprinimas, skaitmenizavimą, žaliai kursą ir kitas sritis. Be to, ES dotacijos visuomet buvo naudojamos, tai yra nieko naujo tikslingoms investicijoms, sanglaudai, gyvenimo lygio suvienodinimui Europoje buvo naudojamos dotacijos. ES yra gyvas pavyzdys to, kad tokia sistema veikia. Dėl ES pagerėjo kiekvienos valstybės narės konkurencingumas ir jos gyventojų gerovė. Šios investicijos iš ES biudžeto yra skirtos visiems ir jos e, tikrai buvo naudingos visiems. Ir būtent e, naujos kartos ES. Ši programa yra skirta mums visiems, mes investuojame į Europos ateitį ir gražinsime pagal nustatytą formulę tas investicijas taip pat ir per mūsų e, viešuosius valstybinarių biudžetus. Papildomai komisija pasiūlys dar keletą priemonių, kurios e, galėtų būti grindžiamos uh, tam e, tikrais mokesčiais, pavyzdžiui, taršos mokesčių pasienyje arba pivartinių taršos leidimų prekybos sistema arba naujų uh, e, skaitmeninio apyvartos mokesčių tam, kad tos sritis, kuriuose e, juda milijardinės apyvartos, taip pat prisidėtų prie bendrų pastangų ir č, sprendžiant šios klausimus galite tikėtis mūsų visapuškos paramos. Ponės ir ponai parlamento nariai, dabar pribrenda laikas priimti tinkamus sprendimus tie, kurie bodisi drąsių investicijų šiandien, turėtų e, suvokti, kad e, rytoj mes turėsime sumokėti žymiai brangesnę kainą. Mums svarbu padėti pagrindus mūsų bendrai ateičiai ir atsižvelgti į aiškiai apibrėžtą e, ne dėl mūsų kalties e, kilusią kryzinę e, situaciją ir tinkamai sureaguoti. Taigi, nustumkime visus neturimus į, į šalį ir remkime bendros Europos idėją. Krizė, su kuria dabar susidurime, yra nepaprasto masto, kaip ir nepaprasto masto galimybės bei atsakomybė tenka Europai priimant tinkamus sprendimus. Dabar galime padėti pamatą, kurdami Europos Sąjungą, kuri būtų netarši, e, skaitmeninga, atsparesnė įvairioms e, problemoms labiau nei bet kada. Prieš 70 metų mūsų protėviai žengė pirmą drąsų žingsnį, kurdami taikos ir gerovės Europą. Šiandien yra atėjęs metas mūsų kartai prisidėti prie Europos istorijos kūrimo ir rašymo, atveriant naują jos skyrių. Tai mes esame skolingi bus mums kartoms, tai gyvoja Europa angliškai, prancūziškai ir vokiškai. Grazie, grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Prieš išklausydami politinių frakcijų pirmininkų ir tų parlamento narių, kurie paprašė žodžio, aš mm, pra, e, prašau 36 vietoje sėdinčio parlamento nario ar narės pakeisti savo vietą dėl saugumo sumetimų. Manfredu Weberis teikiamas žodis, ponė pirmininkė, ponės ir ponai, solidarumas grįžo, europinis solidarumas grįžo, Roberto Šumano, Šumano dvasia grįžo. Europos ES vėliavos prieš kelias savaitės buvo deginamos Italijos gatvėse ir e, milijonams žmonių vis dar visoje Europoje kyla baimė dėl jų ateities, dėl jų darbo vietų. Tačiau mes turime aiškiai pasakyti, tiem žmonėms, kad jie nėra palikti e, likimo valiai, kad mes kartu atremsime ir solidariai kylančius iššūkius, atverdami naują ES istorijos skyrių. Kai kurie kolegos čia kalbėjo apie Hamiltono momentą, Hamiltono epochą. Tiesą sakant, kaip Europos Liaudės partijos atstovas, aš nelabai būčiau linkęs e, pritarti tokiems teiginiams, nes mums konservatoriams skolintis ne visuomet patinka, tačiau e, šiuo metu mes praktiškai nematome jokių alternatyvų išskyrus investuoti, siekiant paskatinti ekonomikos augimą. Ir mums svarbiausias klausimas yra ne investicijų apimtis, ne tai, kiek pinigų reikės išleisti. Svarbiausias klausimas yra, kam tos investicijos bus skirtos ir vienas iš principų, kuriais mes vadovaujamės, ir bu, jo laikymas bus užtikrintas e, vadovantis komisijos pasiūlymu, tai yra garantijos, kad nauji pinigai bus naudojami naujiems, naujoms idėjams įgyvendinti skirtoms šio kontinento ateičiai. Kitos e, mintis, kurios mums yra labai svarbios ir susijusios su demokratinėmis procedūromis, ir čia komisijos pirmininkė labai aiškiai apie tai užsiminė, dabar mes turime kreiptis į tarybą ir uh, užsitikrinti E, taip pat ir tarybos palaikymą tam principui, kad ne vienas euras nebūtų išleistas be Europos parlamento pritarimo. Pasiūlymas dabar yra padėtas ant stalo, tačiau mes dabar turime jį aptarinėti 27 valstybės narės. Ir jų parlamentai turi pritarti šiam bendram pasiūlymui. Ir e, savo stovykloje egzistuoja viena vyriausybė, dvi socialistų vyriausybės, taip pat Niderlandų liberalų vyriausybė ir žalėjų, e, kurie valdo Austrijoje E, taip pat e, susidurė su tam tikromis problemomis, taigi džiugu dabar matyti, kad mums visiems reikia telkti pastangas, kad įtikintume savo valstybių vyriausybės pritarti šią idėją. Man čia svarbus trys aspektai. Pirmiausia, turi būti aišku, kad mūsų įmonės ir jūsų įmonės negali tikėtis e, sėkmės, negalėdamas dirbti viso ES rinką. Antrasis argumentas, mes dabar matome, kad yra kad vyksta tam tikras e, ekonominis galios perskirstimas pasaulyje ir mes tikrai nenorėtume, kad Europa e, patirtų ar išgyventų panašią patirtį, kurią išgyvenome anksčiau, e, prarastos kartos patirtį. Mums solidarumas visuomet yra einantis koja kojon su atsakomybė. Ir kuomet mes e, dabar ketiname skolintis finansų rinkose pinigus, turime aiškiai žinoti ir suprasti, kaip juos gražinsime. Todėl diskusijose dėl būsimos daugiametės finansinės programos taryba jau mėgino ieškoti tam tikrų sutarimų, bet aš nemanau, kad juos surasti bus pakankamai lang, e, lengva, todėl turime savo aiškiai pasakyti, kad reikia mums pakankamai e, nuosavų išteklių, kad galėtume sugražinti pasiskolintas lėšas. Buvo paminėti e, skaitinės ekonomikos gigantai ir milžinai, manau, kad tikrai jie turėtų nešti solidarų savo indėlį taip pat europinė perspektyva, europinis semestras ar e, vidaus reformų poreikis, nesvarbu kaip tai pavadintume, tačiau aš manau, kad prieš prašydami <clears throat> savo kaimynus e, parodyti jums solidarumą, jūs turite atitinkamai parodyti jiems pavyzdį, kad esate pasirengę vykdyti atitinkamas reformas. Manau, kad tos diskusijos dėl dotacijų ir paskolų, kompromisinis pasiūlymas, kuris yra pateiktas, yra tinkamas. Labai svarbu pasiūsti tinkamą signalą sveikatos priežiūros sistemai, ypač koronos metu. Na, e, dėl daugiametės naisės programos tardamėsi turėsime dar diskutuoti apie žemės ūkį ir saugos politiką. Dabartinė situacija tikrai yra labai e, svarbi ES ateičiai ir Europos e, liaudės partija iš esmės ketina pritarti komisijos pasiūlymams. Ačiū, Garsija Peris kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė pirmininkė von der Leyen. Praėjus mėnesiu po to, kuomet Europos parlamente įvyko balsavimas dėl rezoliucijos, jūs esate čia ir pristatojate e, Europos komisijos parengtą ekonomikos gyvinimo planą. Ir noriu pasakyti, kad tai ambicingas, europietiškas planas kuris e, atitinka mūsų reikalavimus. Ir visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę Europos parlamentui vaidinti vaidmenį, kuris jam priklauso. Ir e, kad kaip mes norime, kad e, būtų įtraukti tie ištekliai į DFP. Taip, e, šiame plane numatyta bendra kolektyvinė E, kolektyvinė skola, numatyta galimybė valstybėms narėms e, teisingai, tinkamai finansuoti visus poreikius, kad įveiktų krizę. Ir kai kas pasikeitė, kai kurie pasiūlymai, kuriuos pateikėte ir e, kuriem, kurios e, parama išsakė kai kurios vyriausybės prieš keletą mėnesių, atrodė neįsivaizduojami. E, komisija, parlamentas ir kai kurių šalių vyriausybė supranta, su kuo susidarame. Iškilo pavojus e, ateičiai, mūsų ateičiai ir Europos projektui. Tai kalba eina ne tik apie solidarumą, bet ir apie euro valiutos ir bendros rinkos išlikimą, apie Europos projektos taip pat, Europos projekto išlikimą, nes kai kas iki šiol dar nesuprato, kad esame čia ne tam, kad e, kurtume vien tik rinką, bent jau mano frakcija siekia ne tik to, mes norime kurti ir politinę bendryje. Kai kas taryboje kalba tarsi, taip tarsi nieko nebūtų įvykę, kad Tarsi per keletą mėnesių nebūtų mūsų ištikusi ta milžiniška krizė, tarsi nebūtų Europoje mirę šimtai tūkstančių žmonių, kad tarsi nebūtų iškilę, iškilusi grėsmė 60 milijonų europiečių darbui, užimtumui tarsi nebūtume ant didžiausios recesijos slengščio ir tarsi BVP nebūtų susitraukęs 8 procentus jau šiais metais. Tai nežinau, ko dar tikisi kai kas. Tai yra teisybės momentas. Tai yra laikas atversti visas kortas. Norime kurti politinę sąjungą, nes tai apima ne tik solidarumą ir taip pat turime suvokti, kad šiame vis sudėtingesnėme pasaulyje apsimoka dirbti, kad išsaugotume Europos projektą. COVID-19 krizė yra nesimetiška, tačiau poveikis yra simetriškas. Ir mes e, turime suvokti, kad ES turi subalansuoti situaciją. Turime Iš pradžių kalbama, kad e, reikia dirbti bendro projekto vardant, tačiau paskui paaiškėjo, kad kai kurios valstybės e, gelbėja savo įmonės, o kitos valstybės leidžia joms numirti, nes nėra išteklių. Jei kai kas taryboje dar netiki europietiškais sprendimais, konvergencija turėtų bent jau nestabdyti įimo e, priekintų, kurie nori tai daryti. Svarbiausia ne rasti pinigų, bet e, surasti galimybę Europai eiti priekin. Todėl taryba turėtų pakeisti savo poziciją ir savo e, mechanizmus ir užtikrinti galimybę. E, DFP patvirtinti e, kvalifikuotos e, daugumos principų, nes 20, nes 5, 4 valstybės narės laiko įkaitėmis 23 valstybės narės. Man tai atrodo trumparegiška. Iškilo rizika daugia šališkumui ir tikrai reikia kitokios valdysenos, reikia sustiprinti socialinį ramstį, ginti tuos, kuriems reikia pagalbos. Todėl džiaugiuosi, kad įtraukta ir vaiko garantija. Uh, mums tenka prievalė pademonstruoti iš tikrųjų solidarumą ateities kartų atžvilgių ir investuoti šiandien į svarbiausias politikos rytis, į skaitmeninį virsmą ir ekologiškus sprendimus. Negalime tuo rizikuoti, negalime ateičiai užkrauti milžiniškos skalos. skolos. Pone van der Leyen, svarbu, kad jūsų pasiūlymas pakeisti Europos semestrą taip pat išliktų. Reikia įveikti fiskalinės konsolidacijos logiką. Negalime reikalauti, kad būtų e, mažinamos pensijos. Reikia siekti e, socialinio tvarumo ir aplinkosauginio tvarumo. Ta ateitis, kurią norime kurti, turi būti paremta įstatymo viršenybės valstybė. Kolegos, turime prisimti mums tenkančią atsakomybę. Kolega van der Leyen, matėte, kad, matote, kad Europos parlamente yra visada žmonių pasirengusių dirbti mm, piliečių vardan. Dabar jums tenka uh, E, užduotis patraukti savo pusėn tarybą. Jeigu tai pavyks, tai pa, būsime pasitarnavę Europos ateities kartoms. Dėkuoju pirmininkai, toliau žodis suteikiamas pirmininkui ponui Čiološ, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbė kolegos. Šis, e, šis sveikatos ir ekonomikos krizė, su kuria susidūrime, turi iš esmės pakeisti mūsų darbo metodus. Jie yra neregėto masto. Šios krizės e, sukelti iššūkiai yra tokie, kad mes privalome greitai ir veiksmingai reaguoti, neturime kitos alternatyvos. Mes arba galime investuoti didžiulės sumas į mūsų ekonomiką, arba tiesiog va, nusiraminti, nusilenkti ir susitaikyti su mirtimi. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo susiduria visus valstybės narės. Ir paramos reikia visoms valstybėms narėms, nepriklausomai nuo to, kiek jo, juos palėtė. Uh, koronaviruso krize, nes iškilo grėsmė vidaus rinkai. Jei mes neturėsime vidaus rinkos, tai pakenks kiekvienam ES piliečiui ir kiekvienai valstybei nariai. Ponios von der Leyen, Europos komisijos patiktas pasiūlymas e, rinktis lėšas e, finansų rinkose tikrai yra pagirtinas. Mūsų požiūris dėl kai kurių detalių gal bus kitoks nei jūsų, bet aš džiaugiuosi, kad šis pasiūlymas yra pateiktas. Jis taip pat padės mums į, uh, užkirsti kelią tiems sunkumams, su, kuri, uh, tiems sunkumams, su kuriais susidurėme anksčiau. Noriu pasakyti, kad uh, papildomos skolos nebus užkrautos toms šalims, kuriuoms ir taip sunku skolintis finansų rinkose. Dabar investuodami mes uh, nuspręsime, kokiu keliu žengs mūsų ekonomika per kitus du ar tris dešimtmečius. Taigi dirbsime ateities labui. Ir būtent todėl daugiametė finansinė programa ir, ir ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinys turi būti pagrystas mūsų ateities vizija. Nebegalime daryti uh, e, uh, e, nuolat uh, galvoti apie praeitį. Mums reikia kurti naujas darbo vietas, reikia daugiau dėmesio skirti toms investicijoms, kurios iš tikrųjų kūrė realią pridėtinę vertę mūsų ekonomikai. Žaliasis kursas ir skaitmininė darbo tvarkė turėtų būti tie kertiniai asmenys. Uh, ant kurių bus statomas naujas ES ekonomikos pastatas. Be to, reikia mažinti skirtumus tarp valstybių narių regionų, nes jeigu to nedarysime, iškis grėsmė tai ES. Todėl šiuo klausimu turime būti vieningi. Toliau, ES nėra tiesiog bankomatas. Tai yra bendras projektas, pagrystas bendros ateities vizija. Būtent todėl mūsų frakcija Renew Europe pritars tik tai tokiai daugiametį finansiniai programai, kurioje bus numatyta tikrinti, ar šalis, kuri nori gauti pinigus, atitinka teisės viršinybės principo reikalavimus ir laikosi mūsų pagrindinių vertybių. Ketvirta, mes turime pasimokyti iš įvykusios krizės, vykdydami pirmiausia reformas tose sritise, kuriuose turėtume dirbti aktyviau. Būtent todėl Europos ateities uh, konferencija turėtų įvykti. Akivaizdu, kad mūsų laukia ilgas, sunkus kelias. Ir šiandien priimami sprendimai apspręs, kaip šimtai milijonų žmonių gyvens ateityje. Nuo mūsų šiandienos sprendimų priklausys vidaus rinkos ir visos ES ateitis. Būtent todėl mes turime šiandien susitelkti ir dirbti iš vien. Dėkoju, dėkoju ponui Čiološ. Toliau kalbės ponas Moiten. Prašome, idėja frakcijos. Pana pirmininkė, komisijos pirmininkė, kanclerės Merkel pažadas buvo labai aiškus, nebus nei euro obligacijų, nei koronos obligacijų, tačiau e, dabar ji pritarė e, ekonomikos gavinimo fondui, e, kuris sudarytų daugiau nei 400 milijardų eurų. Be jokio teisinio pagrindo E, šis pasiūlymas yra teikiamas, nes dėl pagristų priežasčių Europos komisija iki šiol nebuvo leidžiama skolintis. Dabar jūs, komisijos pirmininkai, atvykstate čia ir raginate e, gyveninti šitą e, beprotybę, dar papildomai skirdami 250 milijardų eurų. Tai yra visiška beprotybė, nes už ją reikės ES piliečiams mokėti gigantišką kainą. Jūs e, e, mėtotės, švaistotės pinigais, lyg visiškai nebūtų rytojaus, jūsų elgesys yra visiškai neatsakingas, tai yra vūdų ekonomika, kurią jūs užkraunate piliečiams ant pečių. Tai yra tiek pinigų, tiek finansų politikos prasme aiškus harakyri. Tačiau žmonės to dar nesupranta, nes nėra įpratę galvoti tokiamis e, stambiomis kategorijomis. O jūs e, dar veidmaningai kalbate apie solidarumą. E, prabudimas iš to tikrai bus, e, šio sapno tikrai bus labai skausmingas. Aš raginu Austrijos, Švedijos, Niderlandų vyriausybės ir kitų šalių vyriausybės užkirsti kelią šiai beprotybė. Ačiū uždėmesi. Pone... Dėkuoju, toliau kalbės frakcijos pirmininkė ponia Keller. Labai dėkuoju. Iš tikrųjų išgyvename labai gilę krizę ir mes turime į ją reaguoti. Ir aš manau, kad šiandien visiems tenka didžiulė atsakomybė. Visi turime susitelkti, kartu susėsti ir pagalvoti, kaip galėtume bendromis jėgomis įveikti šią krizę. Šio parlamento didelė dauguma parodė, kokiu keliu reikėtų žengti į priekį. Mes pasakėme, kad mums reikia ir stipraus e, gaivinimo plano, stiprios daugiametės finansinės programos ir reikia bendros strategijos, kuri padėtų mums spręsti ir ekologinę, ir biologinės vairovės krizę. Ir žalieji visoje Europoje remia tokį požiūrį. Ir Pone Manfredai, iš tikrųjų neįtin gražu yra teikti, teisinti kai kurios savo sprendimus žaliųjų veiksmais. Mes remiame taip pateiktus pasiūlymus. Gal jūsų geriausias draugas vienoje kelia jums daugiau problemų. Ir e, panašu, kad jūs galėtumėt gal pabandyti jį įtikinti pakeisti savo nuomonę. Ir mes kartu susitelkę gal galėtume pabandyti įtikinti visų valstybių narių vyriausybės susitelkti, nes to labai reikia šiuo metu. Ir komisijos patiktas pasiūlymas yra iš tiesų labai svarbus žingsnis į priekį. Ir mes džiaugiamės, kad tiek daug paramos bus teikiama dotacijų forma. Gal patiktų, patiktos nurodytos sumos nebus pakankamos, gal reikės ir papildomos paramos. Bet visi suprantame, kad dabar reikėtų žengti į priekį ir reikia galvoti apie tai, kaip atrodys daugiametė finansinė programa. Kolegos taip pat kalbėjo apie tai, kad lėšus bus e, teikiamos su tam tikromis sąlygomis. Ir aš norėčiau paraginti visus nekartoti praeities klaidų ir neversti tam tikrų šalių e, laikytis bet kokiamis sąlygomis neoliberalios logikos, kuri tikrai nepateikia jokių sprendimų. Mes turime investuoti į tai, kas bus naudinga ilgalaikėje perspektyvoje. Tai yra į naujų darbo vietų kūrimą ir į mūsų uh, gamtos įsaugojimą. Ir mums reikia iš esmės keisti mūsų ekonomiką. Reikia taip pat skatinti ir lyčių lygybę, kuri beje labai nukentėjo per šią krizę. Uh, Ir taip, kartu turėsime kovoti ir dėl teisės viršinybės principo taikymo, ir dėl nu, demokratijos išsaugojimo. Kai kurioms šalims atrodo, kad jos gali viską spręsti savo jėgomis, bet aš paraginčiau jas dar kartą susimastyti, nes nepamirškime, kad mes visi dirbome kartu, žengėme į priekį ir dabar Europa turėtų priimti tokius sprendimus, kuriuos prieš 70 metų priėmė Robertas Šumanas. Ir Europos parlamentas parodė, kad jis yra pasiruošęs šiems iššūkiams. Ir tikiuosi, kad taryba parodės taip pat tokią pat gerą valią. Dėkoju. Toliau AKR frakcijos vardu. Pirmininkė kolegos, man padarė. Ponas Overbe Velt. Piliečiai ir įmonės. Uh, labai e, lankščiai e, ir veiksmingai kovoja su šia krize. Mums reikia imti iš jų pavyzdį, mūsų tvirtinimas taisyklės taip pat turi būti veiksmingos. Ir jeigu mes kalbame apie paskolas ar dotacijas, tai reikia su jomis susijęti ir atitinkamas sąlygas ir reikalavimus. Taip pat turime nepamiršti, kad įvairios priemonės, kurių dabar įmamas e, ne iš karto kainuoja pinigus. Būtina e, šios krizės akivaizdoje stiprinti vidaus rinką, apsaugoti e, savo įmonės, nes tarptautiniai koncernai dabar kaupia didžiulės pinigų sumas, stengdamiesi jas panaudoti ne būtinai pačiais geriausiais tikslais, taigi turime tai atitinkamai sureaguoti, todėl reikia kalbėti ne tik apie e, priemonių patvirtinimą, tačiau ir apie jų finansavimą, nepamiršti žmonių, kurie dirba, kurie taupa savo uždirbtus pinigus, nereikia. Reikia neleisti jiems nukraujuoti dėl mūsų atitinkamų finansinių priemonių įgyvendinimo. Mes taip pat turime suvokti ir <clears throat> e, e, savo ribas, nes kartais kalbant apie Europos centrinį banką susidaro įspūdis, kad jo įgaliojimai yra visiškai neriboti, iš tikrųjų taip nėra. Taigi atsižvelgiant į tai, aš e, raginu taip pat tinkamai apmokestinti ir skaitmeninių koncernų, e, skaitmeninius koncernų, koncernų veiklą Europoje, nes šiuo metu ji yra pakankamai, e, nepakankamai didelė. E, todėl šią sryčią ateitie reikia skirti daugiau dėmesio. Prezidentė Obry, alei la parola. Dėkuoju, toliau frakcijos pirmininkė ponia Obry. Madame... Ačiū, ponia pirmininkė, ponia van der Leyen. Jau mėnesių mėnesiais mes bandėme perspėti jūs, kad ta krizė yra e, reali. Tačiau dėl politinių sprendimų e, sveikatos apsaugos sistemos žlugo, taip pat nukentėjo pramonė ir socialinės apsaugos tinklas. Jūs kalbėjote apie kartas, apie E, kartų paktą. Aš esu iš tos kartos, kuriai teko e, patirti ES pastarųjų metų e, politinio liberalizmo katastrofos pasakmes. Jūsų šiandien pristatytas planas reikėtų reikšti, kad atsisakoma tų pražutingų praeities dogmų. Visų pirma, kalbėjote apie tai, kad tarsi sudarėte įspūdį, kad e, didžiausias blogis jau yra praeitie, tačiau per kitas duris bandote į, e, į, taip pat įtraukti Europos semestrą su sąlygomis, su reikalavimais, su reikalavimais subalansuoti biudžetą ir visais kitais reikalavimais. Žinoma, e, griežto traupimo politika turi savo e, patrauklių momentų. Mes žinoma pasisakome už kai kurias priemonės, pavyzdžiui, už e, plastiko mokestį, taršos mokestį, ekologiškus sprendimus, tačiau viskas ne, negali tekti vien valstybėms narėms. Kaip susitaikyti su tuo, kad e, e, kaip apmokestinti ypač turtingus e, įmonės ir, ir e, tuos, pavyzdžiui, prekybos, tinklų, prekybos tinklus, kurie ypač daug pasipelnė iš krizės. E, reikia bendros, bendrų pastangų įveikiant krizę. Tačiau noriu pasakyti, kad kai kurie pasiūlymai nieko nekeičia, vertinant bendrą uh, situacija. Daugiausia tenka mokėti valstybėms narėms, kitaip sakant, piliečiams. Dėl to gaivinimo fondo 750 milijardų eurų. Tačiau e, būtent to trečdalis Europos parlamento narių, ypač kai, kai, kairieji, ypač to prašė prieš keletą savaičių. Papildomi 500 e, milijardų, kai buvo pristatyta, bus dotacijos. Tačiau tikėtina, kad nuosavieji ištekliai jūs, jūs neminėjote tikslišnių sumų, vargu ar tų išteklių užteks. Ar nebus taip, kad valstybėms teks įsisko, bristi į skolas, kad finansuotų Europos biudžetą? Ir kaip ironiška kalbėti apie tą naujos kartos fondą, kai, kai būtent ta karta turės mokėti tuos atsirandančios skolos finansavimą. Turime kalbėti apie tai, kas mums padėtų išvengti griežtos taupimo politikos visiems, pašalinti krizės priemonės ir ECB numatyti galimybę tiesiogiai skolinti valstybėms narėms, ne, ne, nesirenkant spekuliavimo rinkose. Kairieji nori demokratiškų sprendimų ir mes norime, kad būtent čia kryptime eitų mūsų visuomenė kovojant su klimato kaita ir neligybė. Nes absurdiška šiandien e, kalbėti apie tai, kaip užtikrinti nesibaigiantį augimą ir subalansuoti biudžetą. Man įdomu, kur link jūs mus vedate. Mums yra Mums aišku štai ką, nei, nei vienas euras neturėtų būti tiek, valstybės lėšų neturėtų būti tektas teikti tai įmonėms, kurios e, e, atlidinėja darbuotojus, kaip pavyzdžiui Renault Prancūzijoje. Kai kurie praeities sprendimai yra būtent jūsų praeities kartos sprendimai. E, Reikia e, valstybės paramos socialiniams sprendimams, ekologiškiams projektams, e, ekologiškam virsmui. Mūsų kai, e, vieningų kairiųjų frakcija turi kitą planą, kaip išbristi iš krizės. Jis apima radikalų modelio keitimą ir taip sukursime atsparę visuomenę, kuri atsilaikys busimoms krizėms ateityje. Dėkoju toliau. Pone Adinolfi, prašome. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos, iki šiol mums buvo sakoma, kad Iš tikrųjų, galim būtų džiaugtis dėl šio pasiūlymo ir kalba eina apie dotacijos ir dotacijų forma bus skiriama daugiau lėšų nei paskolų forma ir kad po to valstybės turės pakankamai daug laiko tam, kad galėtų sugražinti skolas. Po to kalbama apie žalį kursą ir apie kitus dalykus, kurių nuolat reikalavome. Bet man, man atrodo, kad reikia kalbėti apie kitą iššūkį. Pavyzdžiui, kaip taryboje seksis patvirtinti šį pasiūlymą. Ir nereikėtų sakyti, kad yra kelios šalis, kurios tiesiog yra taupios. De, jos yra egoistiškos. Ir penkių žvaigždučių judėjimas tikisi, kad Europa padės mūsų ministrų pirmininkui iš tikrųjų įgyvendinti svarbius savo planus. Jau daug dešimtmečių ES keitė savo da, gyvenimo būdą ir galima tik apgailėstauti, kad pamirštama apie tai, kad mums trūksta šiandien Europos solidarumo. Ar mes rašome ateities istoriją? Taip, galbūt. Ir tikėkime, kad iš tikrųjų bus žengtas labai svarbus žingsnis naudingas mūsų piliečiui ir kuris galės išgelbėti Europą. Dėkoju, ponia Dinolfi. Kolegos, labai atsiprašau, bet noriu visiems priminti, kad būtina laikytis atstumo taisyklių. Tai yra privaloma. Todėl labai atsiprašau Labai atsiprašau, kad da, da, kartais da, mūsų darbuotojai turi prieiti prie jūsų, primindami tam, kaip reikėtų elgtis. Mes turime antrą salę, kurioje gali dalyvauti ir klausytis posėdžio kiti parlamento nariai, kurie negali, nerado vietos šioje salėje. Toliau ponas Murezan, prašome. Ačiū, pana pirmininkė, pana Panderlainsu, kad atvyks į parlamentą, dėkojams už Jūsų pasiūlymas ši diena yra e, svarbi, nes Europos piliečiai tikisi iš ES paramos, pagalbos, pagalba ateina ir ES teikia atitinkamus pasiūlymus, tai e, bus nauja priemonė pasitelkiant konkrečias dotacijas ir paskolas ir jos poveikį pajaus žmonės, įmonės, regionai, šalis. Šiandien yra tik pradžia, mes turime patvirtinti ir parengti geriausią ekonomikos atsigavimo paketą. Tam Europos parlamentas turi būti vispuškai įtrauktas į diskusijas. Salės entis kolegos atstovauja visiems Europos regionams, nuolat palaiko ryšį su piliečiais ir žino, kokie yra poreikiai, ko reikia ligoninėms, įmonėms, žmonėms. Ir būtent dėl to Europos parlamentas turi būti visapuškai įtrauktas į ekonomikos gaivinimo paketo lėšų e, panaudojimą, taip pat e, į procesus susijusius su šių lėšų gražinimu. Parlamentas e, gali prisidėti prie to, kad šis atsigavimo paketas būtų pats geriausias nes jis turės poveikį piliečių ateičiai. Mūsų parlamentas, atstovantis piliečiams, turi būti įtrauktas į visus aspektus. Taip pat turime matyti bendrąjį vaizdą. Pirmininkė von der Leyen kalbėjo apie bendrąjį biudžetą. Mes turime parengti tokį ekonomikos atsigavimo paketą, kurį palaikytų taip pat ir žmonės bei ekonomikos subjektai. Tačiau turime nepamiršti ir kitų es biudžeto prioritetų. Negalime pamiršti žemdirbių, studentų. Galima pamiršti taip pat naujų prioritetų žalį kursą, skaitmenizaciją, piliečių saugumą, taip pat turime sugebėti reaguoti į tas uh, neprognozuojamas krizės, kurių tikrai sulauksime per busimuosius septynius metus. Aš tikiuosi, kad šiais principais vadovaudamas komisijų taryba dirbs ranka. Dėkuoju toliau, ponas Benifei. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ponė de von der Leyen, šiandien visas pasaulis mus stebi. Stebi, kad žinotų, ar mūsų sąjunga, kuri yra pagrėsta pagrindinėmis vartybėmis, laisvėmis ir teisės viršinybės principų, ir ta, ta mūsų sąjunga, kuri daug ką pakeitė socialinėje srityje, atsilaikys šios krizės akivaizdoje. Ir pagaliau suradome, kaip, su, sugalvome, kaip sureaguotis. Siūlome, siūlomos fondas 750 milijardų eurų ir iš jų didelė dalis bus skiriama dotacijų forma. Tai d, iš tikrųjų turėtų padėti mūsų įmonėms, kaip to reikalavo Europos parlamentas. Mes kalbėjome apie solidarumą ir to tikėjomės nu, nulatos. Nu, šiame parlamente. Ir pirmininkas Sasolis sakė, kad mes paremsime jūsų pastangas, paremsime jūs tuomet, kai jūs pradėsite elgtis e, iš tikrųjų drąsiai ir ištingai, nes valstybėms narėms reikia paramos tam, kad mes galėtume sukurti naują ES e, ateitį. Turime dirbti veiksmingai ir greitai, nes piliečiai nebegali toliau laukti. Dėkuoju toliau, ponia Eje. Prezident, cher kolegė. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš noriu kalbėti aiškiai. Mes uh, savęs klausime, iš kur paimti pinigus. Puikiai žinome, kas turi tų pinigų - Google, Amazon, Facebook, tos įmonės. Šių pinigų turi visi tarptautiniai koncernai, kurie vykdo mokesčių optimizavimą. <clears throat> Taip pat e, turime aiškiai e, sukaupti drąsos ir pasinaudoti turimomis priemonėmis, kad galėtume kovoti, pažiūrėjau, su Kinijos įmonėms, kuriams visiškai nerūpi e, aplinkosauga. Taip pat turime skilti šias lėšas ekologiškų automobilių gamybai, būstų izoliavimui. Pirmininkė, mėly kolegos, šis virusas skleidžia ne tik mirtis, jis skleidžia ir nusivylimą nusivylimą e, taip pat ir Europa. Ir aš e, tikiuosi, kad šis e, pasiūlymas nenuvils piliečių. Ponas Panson, vieną minutę. Dėkuoju toliau, ponas Pansa, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. De... Labadiena, ponė pirmininkė. De... Jūs pas mus atvykote šiandien tam, kad jūs galėtumėt pristatyti mums tą planą, kurį praeitą savaitę patvirtino ponia Merkel ir ponas Makronas. Tai dar kartą parodo, kad da, jūs griežėte antruoju smuiku. Man tai tikrai nėra labai malonu. Mes Italijoje turime kontą vadovaujame vyriausybę ir girdėjome labai daug gražių žodžių ir žinome, kad e, jie dažnai lieka žodžiais. Daugybė žmonių vis dar laukia paramos ir jos nesulaukia. Tam, kad galima būtų e, finansuoti šį ekonomikos gaivinimo dokumentų rinkinį, reikės įvesti naujus mokesčius, o tie mokesčiai pakenks mūsų mažoms įmonėms, kurios ir taip labai nukentėjo nuo krizės. Nieko nesakėte ir apie tos sektorius, kurie gal ir nėra strateginiai, bet yra nepaprastai svarbus kai kurioms šalims. Nekalbam apie tai, kaip jiems bus padedama, pavyzdžiui, turizmo sektoriui. Toliau ar pavyks iš tikrųjų pasi, uh, uh, susitarti. Žinome, kad pavyzdžiui, Niderlandai tikrai nenori pritarti tiems pla, uh, plana, uh, planams. Ir negalime sakyti, kad uh, Europa. Uh, piliečiai nevertina Europos vien dėl mūsų. Ne, nepamirškime, kad mes tik tai de, renkame tą derlių, kurį pasėjote jūs. Ko toliau, ponas Aikau? Ačiū, ponė pirmininkė. Ir norėčiau visų pirma padėkoti komisijai už jos pasiūlymą, nes tai e, sukuria erdvės investicijų planui, kurio Europai tikrai reikia ir kurį turėtų sukurti Europa, o ne tik valstybės narės. Nes mes žinome, jeigu paliksime viską valstybėms narėms, e, atsiras dar didesnis disbalansas, kuris aštrės vidaus rinkoje. Tai matome jau. Pusė valstybės pagalbos šiuo metu yra iš Vokietijos. Tai ir yra tas disbalanso atvejais. Todėl reikia Europos investicijų programos, būtent todėl ji tokia svarbi ir noriu Jums už tai padėkoti. E, visi politiniai žalieji tai palaiko ir tikiuosi, kad ir kitos politinės partijas, pavyzdžiui, mano šalyje, Niderlanduose, supranta, kad mums tikrai reikia tokios modernios investicijų programos. Tačiau, ponia pirmininkė, turime pasiekti, kad investicijos būtų skirtos ekologiškam susitarimui ir skait, skaitmeniniam virsmui. Tai žodžiai, tačiau dabar svarbiausia išsiaiškinti, kaip žodžius paversti darbais. Ir turiu komisijai vieną e, klausimą. Kalbame apie 700 50 milijardų eurų investicijų, tačiau apie valstybės pagalbą kalbant, kalba eina apie dar kitus skaičius. E, pone Vestager, e, valstybės pagalba turi būti susijęta su tam tikrais reikalavimais taip pat ir tik tada jų turėtų būti galima. Ir tuomet sukursime tą ekonomiką, kurios Europai taip reikia. Ačiū toliau, ponė Šidlo. Toliau, ponė Šidlo. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Europai šiandien reikia solidarumo, europiečiams vilties. Su pasitenkinimu klausiausi ponios komisijos pirmininkės kalbos apie tai, kad fondas bus didesnės apimties, tačiau kaip visuomet mes turime žinoti detalės šiandien. Jau girdėjome apie būtinybę didinti nuosavų išteklių apimtis. Manau, kad dabar yra tinkamas laikas kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Manau, kad taip pat tinkamas laikas kalbėti apie tai, kad pribrendo laikas atsisakyti senų stereotipų ir įsitikinimų ir aš tikiu, kad dabar ES pirmiausiai vadovausi sutarties nuostatomis ir kad uh, vadovausius solidarumo principu atsižvelgdama į padėtį visose valstybėse narėse ir atsižvelgs į valstybių narių poreikius. Europiečiams šiandien reikia darbo ir vilties, o mūsų pareiga tai jiems suteikti. Ačiū uždėmesį. Dėkuoju toliau, ponas e, Žingožy Marton, prašau. Much, Ačiū, ponė pirmininkė než, než, nekalbant apie turinį. Apgailėtina yra tai, kad ES dar kartą tokiu kritišku momentu parengė susitarimą už uždarų durų. Visi, kurie kritikuoja ES dėl skaidrumo stygiaus, yra teisūs. Ir manau, kad jei ES nori atrodyti demokratišką, turėtų pradėti elgtis demokratiškai. Aš tik noriu išreikšti viltį, kad. E, kad skirtingai nei paskutinis Makrono Merkel susitarimas 2016 dėl fiskalinės sąjungos, šis susitarimas e, e, bus priimtas kitaip, nes Anas visiškai dingo ir nieko apie jį nebegirdėjome po jo pristatymo ir deklaracijų. Noriu išreikšti vilti, kad šis pasiūlymų rinkinys padės pasiekti tikslų ir vis dėlto man kelia susirūpinimą kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, tai, kad 500 milijardų eurų fondas nebus Europos obligacijomis, kad e, tiesiog skola iš valstybių narių bus perkelta į Europos lygmenį ir kad tai dar labiau padidins kai kurių valstybių skolos naštą ir kad tai ateityje virs griežto taupimo situaciją noriu garantijų šiame atgavinimo priemonių rinkinyje, kad lėšos nebūtų skiriamas stambiosioms, didžiosioms įmonėms, bet mažoms vidutinėms, kurios yra ES ekonomikos stuburas. Grazie, honorevole Ester Delanė, prego du. Dėkuoju, toliau Ester Delanė, jūs turite dvi minutės, prašome. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Pradėsiu olandiškai, nes manau, kad uh, Svarbu tai pradėti. Aš noriu pritarti komisijos pasiūlymui. Per ankstesnę krizę Europą per ilgai laukė, kol pradėjo reaguoti. Todėl manau, kad tinkamų laikų reaguoti yra labai svarbu. Buvo kalbama apie tarpusio santykį tarp dotacijų ir paskolų. Faktas yra tas, kad aš pritariu šiam pasiūlymui ir turime pasakyti, kad visi sėdime vienoje valtyje, todėl turime sutelkti bendras pastangas. Didžioji e, dalis šio pasiūlymo susijusių su nuosavais ištekliais galiu pritarti pasiūlymui dėl skaitmeninių apmokestinimų, taip pat dalį pasiūlymų dėl apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Tačiau kalbant apie pinigų panaudojimą, man kelia susirūpinimą daugiausiai tai, kad mes didiname įsiskolinimą, tai yra neišvengiama e, šiomis aplinkybėmis, tačiau neaišku, kaip ta skola bus gražinama. Ir aš manau, kad jeigu nepatvirtinsim pasiūlymų dėl nusavų išteklių, dėl to, kad prieštaraus viena valstybė narė, tai klausimas yra toks, kad mums reikės naudoti ES biudžetą, kad gražintume tas skolas ir mažiau lėšų skirsime kitoms politikos sritims. Todėl norėčiau matyti komis, e, tarybos įsipareigojimą ir laiku patvirtinti nuo savus išteklius arba jau pradėti renkti šių įsiskolinimų gražinimo planą šioje daugiametėje finansinėje programoje. Noriu pasakyti garsiai Peris, aš tą pasakiau olandiškai, savo gimtają kalbą. Manau, kad yra labai svarbu mums parodyti, kad mes sėdime vienoje valtyje, tačiau jeigu jūs bandote čia e, supriešinti 23 su kitomis valstybėmis narėmis, tai mes tikrai nieko nepasieksime, nes e, <clears throat> e, ir priimti sprendimus kvalifikuotą balsų daugumą. Aš manau, kad mums reikės bendromis pastangomis šį sprendimą priimti, taip pat ir to šalies, kuriai aš atstovauju. Jens Gai ir dabar kalbėsiu vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos gerbiama komisijos pirmininkė von der Leyen, nors panašu, kad e, ji jau išvyko iš čia, iš salės, tačiau e, dėkodamas jai už tai, kad atvyko, taip pat noriu pasakyti, kad kuomet e, komisija parengia kokį nors planą, tai svarbu pristatyti Europos parlamente ir už tai noriu padėkoti, taip pat noriu pasveikinti komisiją, padėkoti už parengtą pasiūlymą, jo apimtis ir tikslai yra tenkami. E, mane šiek tiek nuvylė komisijos e, <clears throat> drąsos trūkumas, kalbant apie nuosavus išteklius, nes visi šie pasiūlymai dėl nuosavų išteklių yra suformuoti tariamąją nuosaką. Ir e, svaizduodama situaciją taryboje, matau, kad čia bandoma pasilikti tam tikros erdvės veikimo laisvės. Man būtų buvę maloniau, jei komisijos pirmkė būtų pasakiusi, kiek kokių nuo savo išteklių pageidauja. Jis puikiai žinodama, kad Europos parlamentas tikrai tuos pasiūlymus palaiko. Ir e, dar labiau paaiškėtų, kas to, tiems pasiūlymams priešinasi. Dar vieną dalyką reikia paminėti yra prioritetus, inovacijas į aplinkos apsaugos socialinių stiprėjimų e, socialinių sistemų stiprinimą kitos sritys ir apie tai pasiūlyme aš taip pat pasigendu tinkamos informacijos. Dėkuoju toliau, Luis Garikano. Ačiū pirmininkė. E, dabar Europos europiečiai jau išeina iš savo namų atsargiai, nes matome, kad e, sveikatos apsaugos e, situacija gerėja, tačiau pramonės įmonių e, padėtis yra labai prasta, nes mažų įmonių savininkai nežino, ar, ar galės mokėti, sumokėti atlyginimus mėnesio gale. Ir komisija turi pasirūpinti piliečio ateitimi. Pirmininkė džiaugiamės, kad e, Europos komisija įsiklausė tai, į tai, ko Europos parlamentas jos prašė prieš keletą savaičių. Bus, e, pare, yra parengtas bendro, bendros kolektyvinės skolos planas. Noriu paraginti visus e, nepamiršti atsakomybės, ypač valstybės narės nepamiršti atsakomybės. Tai skubos priemonių planas. Kasdieną, e, kiekvieną dieną 2000 įmonių mano šalyje užsidaro visiems laikams. E, E, tai sulaužyti gyvenimai. Turime veikti visų vardan. Padarykime taip, kad tas planas būtų solidarumo planas. Europiečiai to iš mūsų laukia, negalime jų apvilti. Tai yra ES momentas ir tai, nuo to priklauso mūsų ateitis. Prego, un minut. Dėkuoju, toliau, ponas Žuvan. Prezident, merci. Ponas Žuvan, ačiū pirmininkė. 140 tūkstančių, daugiau nei keli milijardai e, eurų E, kalbame apie Europos ateities kartas. Tie pinigai, kurie dedami ant stalo, reiškia galę, valdžią ir sveikatos apsaugos krizė išnaudojama kaip galimybė stumti priekin federalistinę darbo tvarkę. E, pras, įtvirtinti Europos ekonominio valdymo planą, e, sistemą. Tačiau ar tai tas planas nesugrąžinti nesvajokite, kad tas planas sugražins mūsų praeities pasaulį. E, ateities kartos e, gyvens galbūt pasaulyje, kur grės kai kurių sveikatos apsaugos sistemų žlugimas. E, mes turime kalbėti ne tik ir mąstyti ne tik apie kiekybę, bet ir apie kokybę. Tai pasaulis, tai pasaulis kuriame egzistuoja ir valdo ne tik rinka. Turi būti tokia bendra rinka, kur būtų užtikrinti visi interesai. E, Taigi pasaulyje turime, šiame pasaulyje, šiandienos pasaulyje turime suvokti, kad augimas be, be, jo, be ribų yra neįmanomas. Reikia atsakingos socialinės ir kitokios politikos artimiausiais mėnesiais. Karem, un minut. Dėkuoju toliau, ponas Karem. La prezident. Pone pirmininkė. Europos solidarumas yra būtinas šios krizės, neregėto masto krizės akivaizdoje ir parlamento ir komisijos pateikti pasiūlymai tikrai yra sveikintini. Ir iš tikrųjų reikia elgtis nepaprastai ambicingai. Mums reikia iš tikrųjų žengti de, de realios pertvarkos, ekonominės, ekologinės pertvarkos keliu. Pone pirmininkė, de, jūsų planas turi per daug sąlygų ir nepakankamai lėšų. Uh, jo neužteks tam, kad galima būtų laikytis Paryžiaus susitarimo arba kad galima būtų užkirsti rūšių nykėjimą. Jūs kalbėjote apie žalį kursą gan daug, bet da, gana jau žodžių da, reikėtų jau pra, pagaliau pradėti veikti, da, ypač da, gamtos labui. Jūs sakėte, kad jeigu mes neveiksime, tai mums kainuos ateityje daugiau. Taigi, kodėl mes nesijimame da, a, veiksmų dabar, tam, kad turėtume švarų orą, švarų vandenį, kad a, galėtume valgyti a, švarius maisto produktus. Kiek mes dar turime da, laiko, pagalvokite, pažiūrėkite, ir gydytojai, ir mokslininkai, ir ekologai, a, ir jaunimas, visi to reikalauja. O mes nuolat galvojame tik tai apie ekonominį pelną. Gana jau atėjo laikas veikti. Dėkuoju. Toliau ponas Epping. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos pasiūlymas e, reiškia politinį valstybės perversmą, nes e, kalbama ne apie koroną, o apie valdžią eurozoną ir apie Briuselio valdžią. Mes čia negryžtamai sukurtume tokią Europos Sąjungą, kuomet viena dalis Europos taptų kitos dalies įkaitė. Tačiau, ponė von der Leyen, to jūs dar nepasiekėte, nes 27 valstybės narės turi veto teisę, priimant sprendimus dėl e, milijardinio biudžeto, dėl naujų europinių mokesčių. E, aš girdžiu, kad E, Europos parlamente atstovaujantis e, tam tikroms Olandijos Niderlandų partijoms pasisako už tuos mokesčius ES, tai kaip įkaras, kuris kyla link Saulės. Ratifikacijos procedūros E, turės vykti e, daugiau nei 200 valstybių narių, daugiau nei 50 parlamentų ir reikia priminti, e, kad už viską turės mokėti žmonės. <clears throat> Vokietijos profesoriai dėl šio pasiūlymo kreipėsi netgi konstitucinį teismą. Aš taip pat tą padaryčiau, tačiau dėja nesu Vokietijos profesorius. Pons Pusdėmo, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europa apibriešta kaip politinis projektas. Į tą atsaką e, iliustruoja jos atsakas į krizę. Daugelis europiečių turi labai prastų prisiminimo paskutinės krizės e, valdymą. E, žmonės buvo padaryti kaltais dėl, vals, dėl savo vyriausybių negebėjimo priimti reikalingus sprendimus, sureaguoti pramoniai iškilusius iššūkius. Negalime leisti, kad tai pasikartotų. Turime e, išnaudoti šią galimybę Europai e, dirbti su kartomis ir įmonėmis. E, Įveikti nacionalinės sienas, e, apriepti visus regionus ir užtikrinti, kad būtų reikalingos priemonės ir sparti reakcija ir priemonės būtų skirtos žmonėms. Europa e, nebegali būti kažkokia pasenusios struktūros tipo valstybė. E, ji turi rūpintis žmonių laisvėmis, e, teisėmis ir užtikrinti reikalingus pokyčius. Taip, iš tikrųjų mums reikia naujos kartos, e, ženkite priekį nedvėjodami. Dėkuoju toliau, ponas Gonzalės Pons. Momento efesyvau. Iš esame, išgyvename istorinį momentą. Arba turime būti ryštingi, arba neišgyvensime. 50 e, 500 milijardų eurų planas, 750 milijardų eurų planas pristatytas komisijos atneša viltį, tačiau reikia dar daug nuveikti. Visų pirma, parlamentas turi dalyvauti rengiant gaivinimo priemonių planą. Europai reikia ne tik šio ekonomikos maršalo plano, bet ir maršalo plano demokratijos plotmėje. Turime girti, e, ginti savo e, demokratiškas vertybės. Taip pat kaip giname e, valiutą, tas planas ir jo priemonės turi pasiekti piliečius, kad milijonai eurų, apie kurią šiandien kalbame, virstų realybę. Žmonės jau nebetiki mumis, kai kalbame apie milijardus, nes jau daugelį kartų tie žodžiai praeitie jiems nieko nereiškia. Antra, šis e, skubos fondas turi būti turi išvysti dienos šviesą kiek įmanoma greičiau. Milijonai žmonių e, negali laukti, nes e, finansinis fiasko žudo sparčiau nei krizė. E, biudžetas, Europos biudžetas e, Čia yra dar daugiau poreikių. Kiek penkta, šis fondas negali būti galimybė e, prastoms vyriausybėms e, e iš, išbaltinti e, savo politiką. 27 valstybės turi įnešti indėlį į tą fondą ir 27 jo pasinaudos tie pinigai nenukris iš dangaus, nes žmonės turės įnešti tuos pinigus. Todėl pradėkime kalbėti at, ir galvoti apie piliečius, ne apie vyriausybės. Socialinios e, paramos vyriausybės turi pradėti veikti. E, kita daugiametė finansavimo programa. Juk nacionaliniai parlamentai galiausiai turės tvirtinti šį planą. Ir noriu pakartoti, ekonomika apima ne tik skaičius, ekonomika apima pasitikėjimą. Kalbama apie žmonės kalbame apie visų žmonių gyvenimus, e, visų piliečių gyvenimus, ne tik vyriausybės narių gyvenimus. Fernandes, prego Jonas. Dėkuoju toliau, Jonas Fernandes. Vieną minutę. Jonas Jonas Fernandes, ačiū pirmininkė. Šiandien yra istorinės svarbos diena, nes be abejonės tai gali būti esminių pokyčių pradžia, negryžtamo proceso, Europos kūrimos procese pradžia prisiminkime, ką reiškia euro atsiradimas. E, bendra skola reiškia pamatinį pokytį ekonominėme ir socialinėme e, mūsų bendrijos gyvenime. Dešimtmečiais dirbome ir šiandien pateiktas toks komisijos pasiūlymas, kuris mus veda būtent tą kryptimį. Manau, kad pri, šis pasiūlymas, šis gaivinimo priemonių fondo pasiūlymas yra pagristas, logiškas, solidus pasiūlymas, kurį reikia išanalizuoti, nes žinoma, neturėjome galimybę su juo išsamei susipažinti, bet aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasveikinti tarybą bei šio parlamento narius, palinkėti visiems jėgų, ir įkvėpimo žengti tą reik, žingsnį, kurio reikia visiems piliečiams šiandien. Dėkoju toliau, ponas Asmanį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, išgyvename neregėto masto krizę. Ir ji palėtė visus. Žmonės susirga, praranda savo mylimuosius, stebi, kaip žlunga ver, jų verslas arba praranda savo darbo vietą atėjo laikas visiems susimastyti apie tai, kas iš tiesų yra svarbiausia, apie tai, kokie turėtų būti mūsų prioritetai. Ir todėl ir mes lygiai taip pat turėtume iš naujo pažvelgti ES biudžetą. Susidūrime su krize ir žinome, kad mes dar turėsime spręsti daugybę kitų problemų. Ir žmonės tikisi iš mūsų vieningo atsako. Tikisi, kad mes uh, išmintingai nu, uh, dėsime lėšas uh, kad e, elgsimės atsakingai ir neužkrausime papildomos nu, naštos ateities kartoms. Todėl turime tinkamai pasirinkti savo prioritetus. Turime savęs paklausti, kaip mes galėtume da, reformuoti savo ekonomiką taip, kad ji po krizės būtų stipresnė ir kad mes būtume labiau susitelkę. Mes daug ką pakeitėme krizės metu ir turime taip pat uh, daug ką pakeisti po krizės, tam, kad būtume stipresni po jos. Ja, Ačiū, ponė pirmininkė, kuomet Europoje milijonai žmonių turi baimintis dėl savo darbo vietos ir nežino, e, kaip e, išmaitins savo šeimas per artimiausius mėnesius, tai baiminasi dėl savo egzistencijos. Tai E, Europos parlamentas išleidžia e, dešimčius tūkstančių eurų šiam posėdžiui ir ne apie biudžetą mes diskutuojame, mes čia apie kažkokį tai e, biudžetą vaiduoklį diskutuojame. Mums čia svarbu tik tai suteikti tam tikras galimybės komisijos pirmininkiai pristatyti savo propagandą ir tam mes išmetame į balą tūkstančius eurų. Iš esmės čia siekime dviejų dalykų. Pirmiausiai, e, bandoma e, sukurti e, skolų sąjungą, kuomet pietinių valstybių skolos būtų perkeliamas ant šiaurinių valstybių narių pečių ir taip pat atimti iš nacionalinių parlamentų įgaliojimus tvirtinti biudžetą. Jūs nenorite kovoti su krize, jūs norite pasinaudoti šią krizę ir sukurti e, iš Briuselio valdomą supervalstybę. Ačiū. Dabar kalbės kolega Urtasūnė vieną minutę. Ačiū. Tai labai svarbus pasiūlymas. Tai labai svarbu eurozonos integracijai. Ir tai politinė žinia mūsų piliečiams. Prisimsime bendrai skolą, kad draugiai veiktume iškilusią krizę. Iš tikrųjų norėjome dar daugiau, kad pasiūlymas būtų svarbesnės makroekonominės reikšmės, tačiau turime gelbėti bendrą rinką ir noriu labai aiškiai pasakyti tarybai tūkstančių Europos, europiečių ateitis negali būti įkaitė to, ko nori keturios vyriausybės, net ne keturios šalis, keturios vyriausybės dėl e, reikalavimų ir e, sąlygų. Noriu pasakyti keletą dalykų. Reikia skaitmeninio virsmo, ekologiško virsmo, nepamirškime socialinio aspekto įmonių, kurios labai nukentėjo nuo krizės. Tre, toliau, demokratizuokime e, reformų planus. Negali būti, kad technokratai viską spręstų. Galiausiai negrįž nesimkime e, antisocialinių, prieš visuomenę nukreiptų e, priemonių ir reformų, griežto taupimo priemonių. Rūpinkime piliečio ateitimi. Dėkuoju toliau, ponas Finansai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po kelių savaičių, net mėnesių, pagaliau sulaukėme realio, realaus pasiūlymo. Tačiau de, vargu ar galime pasakyti, kad tai yra puikiai pasiūlyma. Ne, jį kritikuotina. Ne. Ši 500 milijardų bus skiriama dotacijų forma, da, taip yra, yra gerai, bet kada mes gausime, nes tų pinigų reikia jau dabar, iš karto, da, jei per septynerius metus tos lėšos bus paskirtos, to nepakaks. Toliau, Kodėl jūs neskirite daugiau lėšų prioritetams? Reikėtų negalvoti apie savo kažkokius ideologinius prioritetus, apie viruso padarytą žalą. Toliau, kas bus atsakingas? Reikia akivaizdu, kad reikia leisti tavos pinigus labai atsakingai. Ir Bruselis negali mums nurodinėti, kokiu reformų reikia. Toliau, nuosavė ištekliai. Tai reiškia iš tikrųjų naujus mokesčius mūsų piliečiams. Taip, reikėtų gal apmokestinti tarptautinės bendrovės, bet negalime, jokiais būdais negalime užrauti papildomos naštos mūsų įmonėms, nes tai tikrai. Uh... Dabar kalbės kolegė Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija teikdamas savo pasiūlymą dėl ekonomikos auginimo, parodo, kad pasitelkus daugiau drąsos, solidarumo ir daugiau Europos galime išspręsti problemas. Ne viena šalis e, nėra kažkokia atskirta sala. Aš uh, norėčiau jums tam uh, uh, tikras egoistinės mintis pristatyti, kurias propaguoja Austrijos vyriausybė. Uh, reikia nustoti vadovauti siaurais nacionaliniais interesais, nes Europa yra bendryje, Europa yra e, sauganti ligonius, e, jaunimą, moteris, kurios ir ypač smarkiai kenčia nuo šios krizės. Turime prisiminti pažadą, kurį davėme prieš metus e, apsaugoti visus tuos žmonės, o tam pusė lėšų, kurios dabar bus skirtos, turi būti skirtos moterų poreikiams. Taigi pusė lėšų turi išeiti į naudą tai pusė visuomenės, kuri labai smarkiai kenčia nuo šios krizės. Ačiū. Dabar kolegai Anemans žodis vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, turbūt matėte, atvykdami į Briuselį per Zaventemą kad Bruselio e, ekonomikos e, ministras nusprendė iš <clears throat> e, Vetstrat gatvės vieną juostą paimti tam, kad jūs galėtumėte čia atvykti iš Zavintimo. Taigi tokiu būdu koronavirusu pasinaudoja politikai siekdami savo svajonės įgyvendinti, bandydami įvesti europinius mokesčius kurie yra tvirtinami, prastumiami e, naktimis pasitelkus e, šį koronaviruso foną dabar visur. Taip, jūs, e, aš, jūs kalbėjote apie tai, kad tai yra šviesus metas Europai, tačiau aš turiu pasakyti, kad Europos tautoms iš tiesų ši žinia ir šis laikas tiesiog labai liūdinantis. Ačiū komisijos vardu Dabar kalbės jos vicepirmininkas Šefčiovičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. Parlamento nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už Jūsų rimtą visapušką paramą po tos masto komisijos pasiūlymus, kurie šiandien buvo pristatyti. Taip pat noriu padėkoti Jums už tą įkvėpimą, kurios semėmės mes iš Europos parlamento diskusijų, rezoliucijų tvirtinamų, ieškodami būdų kaip e, geriausių būdų užtikrinti kuo didesnį solidarumą, kad pasinaudotume šią krizę kaip galimybę atnaujinti, modernizuoti Europos ekonomiką ir sustiprinti Europos pozicijas pasaulio mastu. Mes teikime pasiūlymus, kurie yra beprecedentiniai, nes e, mes e, norėjome pakeisti ir pritaikyti pirminį pasiūlymą dėl daugiametės <clears throat> finansinės programos prie dabartinių poreikių. Ir mes puikiai supratome, kad atsižvelgiant į dabartinę krizę mums reikės papildomos priemonės, priemonės kurią mes pavadiname naujos kartos ES mes kalbame apie 1,1 trilijoną eurų iš e, daugiametės finansinės programos pasiūlymų ir papildomus 750 e, milijardų eurų pagal naujos kartos ES e, priemonę. Ir tos lėšos bus suskirstytos į dotacijas <clears throat> ir paskolas. Ir labai džiaugiuosi, kad ponas Weberis pritarė tokiam požiūriui. Šių pasiūlymų sėkmė priklausys nuo jų rezultatų. Jeigu investuosime lėšas tinkamose sritise, o mes norime tą padaryti, puikiai suvokdami, kad jeigu norime modernizuoti Europos ekonomiką, tai privalome investuoti į tvarias ekologiškas technologijas, turime skatinti skaitmenizavimo procesus daug labiau nei dabar ir turime išmokti pamokas siekdami stiprinti Europos ekonomikos atsparumą, nes dabar puikiai pamatėme, kaip sudėtinga yra priklausyti nuo tam tikrų tiekimo grandinių, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos įrangos teikimo srityje, tą pamatėme per pastaruosius keletą mėnesių. Taigi mūsų ant stalo dedamas pasiūlymas yra skirtas ne tik kriziai įveikti, tačiau taip pat ir ekonomikai modernizuoti, sižvelgianti e, socialinius mūsų politikos aspektus ir padaryti Europą pasirengusią gyventi 21 amžiuje po COVID-19 viruso. Daugelis iš jūsų labai energingai uh, kalbėjote apie tarpusio sąsajas su, su <clears throat> tarp skolų ir nuosavų išteklių. Ponas Van Overitfeld, ponas Moitinas, kiti kolegos. Turiu pasakyti, kad mes savo namų darbus čia atlikome, situaciją labai atidžiai ištyrinėjome ir patikime pasiūlymus skirtingus e, dėl nuosavų išteklių, kurias norime aptarti su jumis ir valstybėmis narėmis. Mes norime pasinaudoti e, įplaukomis iš e, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos, į kurią įtrauksime aviaciją ir jūrų e, transportą ateityje ir skirsime lėšus daugmetiai finansiniai programai, taip pat bendrosios rinkos mokestis yra e, svarstomas ir būtų taikomas tom, toms įmonėms, kurios naudojasi bendrosios rinkos privalumais Taip pat mes e, atidžiai stebime, kaip e, kitos e, valstybės šios planetos laikosi Paryžiaus susitarimo ir mes galėtume ir toliau svarstyti pasiūlymus dėl taršos mokesčio pasienė, tai galėtų būti taip pat papildomomis įplokomis Europos biudžetui. Taip pat norime, kad būtų pasiektas pasaulinis susitarimas EBPO arba G20 kontekste, tačiau jeigu nepavyks mums jo pasiekti, tai mes svarstame galimybę priimti tinkamus sprendimus vien tik tai ES, ponė Šydla pabrėžia būtinybę kovoti su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu. Žinoma, šiems klausimams taip pat skirsime pakankamai dėmesio, nes <clears throat> tinkamas mokesčių surinkimas ir Europos biudžeto nuostatų vykdymas mums yra prioritetinės svarbos klausimai. Tvirai kalbant, nelabai supratau e, vieno parlamento nario e, kritikos dėl nepakankamo skaidrumo. 12 val. E, komisijos narų kolegija mes patvirtiname svarbius pasiūlymus na, ir 13 val. visi komisijos nariai atvyko Europos parlamentą. Europos parlamentas buvo pirmoji auditorija, kurią pristatėme savo pasiūlymus. Mūsų pirmininkė labai išsamei pristatė, ką norime daryti ir kaip pasiekti užsibrieštų tikslų. Ir aš manau, kad mm, e, Europos parlamento demokratinės kontrolės tradicijų bus laikomasi ir ateityje, ypač tose srityse, kuriams reikia koncentracijos ir glaudaus tarpusio bendrabiavimo. Dar dėl pastabų susijusių su valstybės parama. Komisijos vicepirmininkė kolegė Vestager vertina labai atidžiai e, kiekvieną paramą valstybės paramai gauti. Turime visi sutarti, kad valstybės parama turi būti šiuo metu skiriama tik tai išimtinėmis aplinkybėmis. Pirmiausia, mes turime kal... siekti kovoti už <clears throat> e, savo piliečius, už jų išlikimą ir būtent dėl to taikome šias išimtis. Jeigu leisite, ponė pirmininkė, tai baigdamas norėčiau kai ko paprašyti, paraginti. Šiuo metu gyvename tikrai labai sudėtingų istorinių laikmečių turime pademonstruoti aiškę politinę lyderystę ir tikrai mums e, būtų labai vertinga Europos parlamento parama, apie tai kalbėjo ponas Gonzalės Ponstačių, mums reikia taip pat ir jūsų pagalbos siekiant įgyvendinti, siekiant įtikinti e, savo šalių vyriausybės ir e, nes mums reikia priimti tinkamus sprendimus e, taryboje, kitose institucijose padaryti tai greitai, todėl turime glaudžiai bendrabiauti taip pat ir su nacionaliniais parlamentais, nes e, kalbėdami apie nuosavus išteklius ir jų ribas mums e, siekiant patvirtinti teikiamus pasiūlymus, reikia, kad jie būtų ratifikuoti nacionaliniuose parlamentuose, todėl Tik tokiu būdu mes pademonstruosime tą politinę lyderystę, kuri padės veikti Europai krizę ir padės Europai pasirenkti kitam etapui. Na ir mano paskutinis sakinys būtų skirtas mums visiems. Sutelkime tas bendras pastangas ES labui, sutelkime jas būsimųjų kartų labui ir siekdami parodinti piliečiams, kad mes žinome, kaip įveikti krizės ir kaip parengti Europą 21 amžiuje. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos vicepirmininkui. Diskusijų pabaigoje tarybos vardu kalbės ministrė Brinės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti jums už šią diskusiją. Aš perdusiu jūsų pastabą savo kolegoms ir Europos vadovų tarybos pirmininkui ir jo komandai. Kaip aš sakiau savo žanginėje kalboje, taryba jau pradėjo parengiamąjį darbą dėl komisijos pateikto pasiūlymo, tam, kad mes galėtume pasiruošti kuo pasiekti sutarimą kuo skubiau. Kaip jau minėjau vakar video konferencijos metu, kurioje dalyvavo Europos e, e, minėjau, kad Europos reikalų ministrai aptarė visus iššūkius, su kuriais galime susidurti formuodami pasiūlytas priemonės ir kurios bus reikalingos tam, kad mes galėtume atgavinti mūsų ekonomiką ir pasiekti sanglaudos, lankstumo, solidarumo ir įtraukties tikslų kad galėtume sustiprinti vidaus rinką, sustiprinti mūsų atsparumą ir strateginę ES, strateginę ES autonomiją, kurios reikės ateityje nu, susidūrus su panašiais iššūkiais. Šis fondas turi būti tinkamo dydžio ir jo lėšos turi būti prieinamos nedelsant. Nuo to priklausys ES patikimumas. Diskusijos bus tęsiamos ateinančiomis dienomis ir savaitėmis visais tarybos ligmenimis. Tikimės, kad valstybių narių pozicijas pavyks e, greitai suderinti, kad pavyks susitarti dėl kito daugiamešio biudžeto, kuris bus nagrinėjamas taryboje. Ir tarybai reikia susitarti dėl bendrų gairių prieš patvirtinant savo poziciją. Europos parlamentas da, supranta, kad reikia dirbti kuo skubiau, nes to reikalauja mūsų piliečiai, regionai ir vėdau, vietos valdžios atstovai taryba toliau da, nuolat da, bus pasiruošusi išgirsti parlamento nuomonę ir mes pasiruošę bendradarbiauti tam, kad galėtume da, aiškiai sureaguoti į šiandienos ir ateities iššūkius. Dėkoju. Geschlossen. Baigiame diskusijas. Šio posėdžio protokolas bus pristatytas parlamento patvirtinti kito posėdžio pradžioje skelbiama Europos parlamento plenarnių posėdžių pertrauka, o šis posėdis yra baigtas. Ačiū.